2000, e, gruodžio 12 dieną sustabdytą posėdį vėl pratesimų. E, gruodžio 13 dienos posėdžio protokolas išdalintas jums, ar kas nors jam prieštarautų. Protokolą patvirtiname.